vietą, iš kurios gaunamos kasdienės instrukcijos, o ne tą darbo vietą, kuri įdarbino darbuotoją. Ačiū komisijos nariai. Diskusijos baigtos, balsuosime rytoj 12 valandą. Toliau aptarsime Estevės pranešimą. Suteiksiu žodį. Suteiksiu žodį. Atsiprašau, ponui Mato. Taip, pirmininkė, aš kalbėsiu ponios Fraga vardu, ji negali dalyvauti. Žuvininkystės komitetas nusprendė parengti pranešimą apie žuvininkystės strategiją Ramio vandenino regione. Ten taikomos skirtingos politikos, priekybos politika, ekonominė ir žvejybos politika. Reikia jas geriau tarpusavyje derinti, jeigu norime, kad nauda būtų maksimali Europai ir regionams. Su Naujaja Gvinėja ir Fidži ES yra sudariusi sustarimus dėl pakeitimų šiuo metu deramasi. Europa yra antroji didžiausia ekonominė donorė po Australijos Tačiau tik 2 procentai tų lėšų skiriama e, žvejybai, žuvininkystiai. Tai negerai. Kalbant apie žuvininkystę, reikia pabrėžti, kad ten labai vertingi žuvų ištekliai, daug migruojančių rūšių. Be to, ten daug sugaunama tunų. Tai didžiulis e, išteklių šaltinis, o problema ta, kad e, labai daug nedeklaruojamos ir neteisėtos žvejybos vykdoma Vanuatu ir Fidži salynuose. Jie įtraukti į ES juodąjį sąrašą. Regionas labai, e, laivynas labai mažas, keturi E, traliniai laivai ir septyni tinkliniai laivai. Taip pat pasirašytas prekybos sustarimas su Kūra Bati, o dėl Mikronezijos ir Solomono salų tai ES pakeitė taisyklės dėl prieigos, dėl Kuko salų ir Tuvalų. Mhm. Mūsų politika turėtų būti nuoseklesnė, tos šalis yra labai arti Pietų Amerikos fabrikų, kur žuvis perdirbama. Joms žvejyba yra labai svarbi. Prekybos susitarimas aptaria apdorotus ir pusiau perdirbtus produktus ir tai susiję su tuo, kad be muitį režimą galima nustatyti tik toms šalims ir tiems produktams. Užšaldyta produkcija irgi yra problematiška, čia yra ilgalaikė ir trumpalaikė strategija. Trumpalaikėje strategijoje reikia kalbėti apie naujų dėrybų su tuvalu pozityves išdavas ir ta, tai, kad tai turės teigiamos įtakos Europos laivynui. Taigi mes turime padėti toms valstybėms plėtoti savo šunkistės išteklius ir aktyviau kovoti su nelegalia žvejyba. Taigi pranešime kalbama apie tai, kad būtų kuo galima skubiau įgyvendintos tam reikiamos priemonės. Dabar kalbant apie ilgalaikę strategiją, komisija yra raginama parengti regioninę politiką, įtraukiant ES ir atitinkamas valstybės reikalingas susitarimas, kur būtų išdėstyta Europos laivyno, išdėstos prieigos galimybės prie, prie tų vandenų taip pat reikalinga skaidri valdysena ir kova su nelegale žvejyba. Priemonės šioje kovoje turi būti konkretesnės, konkrečiai įvardyjamos ir taip pat reikalingos tolesnės taisyklės, kurios būtų pagristos laivo žvejybos dienų nustatymo sistema. Darantis dėl susitarimų, reikia išnaudoti visus galimus kanalus, panaudoti ir vystimosi fondą, taip pat e, reikia skirti pakankamai techninių ir žmogiškųjų išteklių ir atsižvelgti į regioninius žuvininkystės interesus. Galiausiai pranešime yra pabrėžiame, kad ateityje daugiausia dėmesio reikia skirti regioniniam aspektui, reikalingas daugiašalis bendradarbiavimas žuvininkystės srityje. E, su tomis šalimis, kurios ketina pasirašytis asociacijos sutartis. Taip pat mūsų laivyna, laivynas turi gauti prieigą prie tų valstybių teritorinių vandenų. Dėkoju. Ačiū, dabar žodis suteikiamas komisariai poniai Damanaki. You, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ponai Fragai ir žuvininkystės komitetui ir taip pat e, ponui Matu, kuris pristatė šį pranešimą. Iš tiesų, rami, rami, ra, ra, Ramio vandenio regionas yra labai įdomus ES. 60 procentų tropinių tūnų yra sužvejojama šiame regione. ES yra didžiausia žuvies importuotoja pasaulyje, yra suinteresuota plėtoti žuvininkystės strategiją ra, ra, ra, ramiame vandenyne. Norėčiau pabrėžti, kokie yra pagrindiniai ES veiksmai ram, ram, ramiame vandenyne. Pirmiausia, tausi žvejyba, atsižvelgiant į mokslinius patarimus, taip pat kova su nelegalia žvejyba ir taip pat mažų salų valstybių pajėgumų didinimas, siekiant geres, užtikrinti geresnę žuvinkystės valdymą. Kalbant apie bendros žuvinkystės politikos išorės matmenį, Europos komisija yra pasiryžusi toliau skatinti tvarų, atskaitingą e, ir skaidrę žvejybą šalių partnerių vandenyse. Taip pat skatiname uh, jūrų, jūrų, jūrų strategijas plėtoti šiuose šešiuose regionuose ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas pritarė tiems principams ir tikslams Ramio, jūro, ra, Ramio vandenino regione. Europa yra rinkos valstybė ir turi pa, užtikrinti ES aktyvų dalyvavimą centri, centrinės Ramio vandenino žuvinkystės komisijoje Tačiau, kaip teigiama pranešime, mes siekiame sustiprinti ES dalyvavimą šiame regione, aktyvumą šiame regione ir tikiuosi, kad Europos parlamentas pritars naujojo protokolo žuvininkystės ir partnerystės e, susitarimui su Kiribati priedui ir protokolui. Čia norėčiau pabrėžti, kad Europos komisija gali pritarti laivo žvejybos dienų nustatymo schemai, jeigu tai yra įgyvendinama laikantis konkrečių sąlygų, kurios yra minimo šiame pranešime. Šis schema turi būti visapusiškai skaidri ir nuostatos turi būti pagerintos tam, kad būtų įmanoma pasiekti užsibrieštų tikslų ir kad būtų visapusiškai laikomasi tų priemonių, kurios, kurių imamasi išskirtinėse ekonominėse zonose atvirojo jūroje. Žuvininkystė, e, žvejyba vaidina labai svarbu vaidmenį mažoms salos valstybėms ir komisija pritarė jų teisėtoms ambicijoms, taip pat siekiant bendro tausios žvejybos tikslo ir geresnio valdymo tikslo, kaip pabrėžima pranešime. Šių tikslų reikia siekti laikantis integruoto požiūrio į regionas, regioną siekiant darnumo ir suderinamumo su kitomis ES politikos rytimis. Europos komisija siekia darnumo tam, kad žvejybos, vystimosi, aplinkosaugos, priekybos ir kitos politikos rytys geriau būtų integruotos ir suderintos siekiant tausios žvejybos ir tinkamo žuvininkystės valdymo. Pabaigai norėčiau dar kartą pasveikinti šią savalaikę iniciatyvą. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponė e, Damanaki. Rytoj vidurdienį balsuosime dėl šio pranešimo. E, toliau. Mes pereiname prie pono Salamakio pranešimo.